Labadiena po pietų, ponius ir ponai, prašom susėsti į vietas. Pradedam mūsų komiteto popietinę posėdžio dalį ir pirmas e, darbo atvarkės punktas – pasikeitimas nuomonėmis su ponu Jak Ab, Estijos viešojo administravimo ministras, pirmininkaujančiosios tarybai e, Estijos ministras. Daugiau aš apie pirmininkaujančiąją Estiją nekalbėsiu, apie pirmininkavimo laiką, laikotarpį nekalbėsiu, ministras apie tai pakalbės. Tačiau dar priminsiu darbo tvarką. Pirmiausia, suteiksim žodį ministrui, kad šis pasakytų kalbą. Po to tada e, pradėsim nuo regionų komiteto koordinatorių. Jie pateiks jums klausimų ir mm, turėsit galimybę atsakyti. Prašom, e, ministrė, žodis jums. Ačiū. Gerbėmėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai regionų komiteto nariai, brangus kolegos. Šiandien mums yra didelė garbė pakalbėti apie Estijos prioritetus per Estijos pirmininkavimo laikotarpį. Pirmiausia, pradėsiu nuo mūsų pirmininkavimo laikotarpio bendrų prioritetų, o po to tada apsistosiu ties klausimais, kurie itin svarbus jūsų komitetui. Svarbiausios mūsų pirmininkavimo temos suderintos su Bratislavos planu, veiksmų planu ir Romos deklaracija. Tad mes vadovausimės keturiais principais per pirmininkavimą pirmas Estijos pirmininkavimo laikotarpis atvira, novatoriška Europos ekonomika. Europos Sąjunga yra kur kas daugiau negu mūsų ekonomika, bet e, mes e, klestinti ekonomiką už, gali užtikrinti taiką, saugą, saugumą ir gerovę. Europos Sąjungos e, vidaus rinka, kurioje yra 500 milijonų vartotojų yra vienas didžiausių mūsų pasiekimų, visiems į naudą išeinančių. Mūsų bendrovės ir kuria ekonomiką ir jos gali veikti sėkmingai tik tai turėdamos tinkamas sąlygas. Galimybė gauti finansavimą labai svarbi, tai ypač pasakytina apie mažasias vidutinės įmonės, nes dažnai jos susiduria su įvairiais sunkumais norėdamos gauti finansavimą. Kitas mūsų pirmininkavimo prioritetas - saugi Europa. ES buvo sukurta prieš 60 metų kaip taikos projektas, o šiandien su saugumu susiję klausimai vėl iškilo į pirmąją mūsų darbo tvarkės vietą. Ne viena valstybė pati viena negali sutikti, e, spręsti problemų, kurias kelia migracijos krizė. Turim veikti kartu. Saugios gyvenimo sąlygos mums rūpi visiems. ES e, išorės sieną reikia, gerai, e, reikia tikrinti, valdyti, tam kartu uh, užtikrinant laisvą uh, judėjimą ES. Labai svarbu E, svarbus yra informacijos sistemų e, saveikumas ir e, veiksmingumas. Gerbėmėjai Europos parlamento nariai, trečias Estijos pirmininkavimo laikotarpis tai skaitmeninė Europa ir laisvas duomenų judėjimas. Mes turim didelę skaitmeninę programą, kurios įgyvendinimas bus labai svarbus Europos ateičiai. Tai iš tikrųjų e, toks labai estiškas klausimas per mūsų pirmininkavimą. Mums tai yra horizontalus klausimas, kuris apima bet kokią politikos rytį. Mm, čia e, svarbiausias yra e, skaitmeninių paslaugų paketas, nes juo galima skatinti tarp valstybinės paslaugas, elektroninę priekybą. Be to, mes, e, mes į viską žvelgsim per mm, skait, e, skaitmeninę prizmę, nes tokiu būdu galima kur kas geriau e, nuveikti visose srityse. Na, o dabar ketvirtas prioritetas. Ketvirtas mūsų prioritetas - įtrauki ir tvari Europa. tų prioritetų e, svarbos tvarka galbūt suskirstyti būtų labai sunku, bet tas paskutinis prioritetas yra labai svarbus, jis yra horintal, horizontalaus pobūdžio, geros gyvenimo sąlygos, e, kartu skaitmeninėmis sąlygomis. Tai rūpi visiems mūsų piliečiams. Gerbėmieji parlamento nariai, tikiuosi apibendrinau e, mūsų pirmininkavimo programos svarbiausius elementus. Suprantama, suprantu, kad jūs, Europos parlamento nariai, galit klausti, o, o, o kur čia yra e, Europos sanglaudos politika? Nepamirškim, kad sanglaudos politika tai horizontalus tarp sektorinis e, klausimas ir susijęs su daugeliu Europos įvairių politikos ryčių tikslais. Sanglaudos politikos tikslas - skatinti ūkio augimą šalyse ir regionuose ir sumažinti išsivystimo lygį. Ir kartu ji susijusi su vienodomis galimybėmis, sąlygomis ir vystimosi politika. Kartu šią politiką skatinama ir informacinės visuomenės raida. E, skaitmeninės priemonės e, padėjo mums pagerinti sanglaudos politikos regimumą. Na ir e, sanglaudos politika susijusi su keliais mūsų prioritetais. Sanglaudos politika suvaidino didelį vaidmenį plėtojant Estijos ekonomiką ir atliekant struktūrinės reformas. Sanglaudos politika mums padėjo uh, išsikapstyti iš e, didžiulės ekonominės ir finansinės krizės. Maničiau, Estija yra geras pavyzdys to, kaip sanglaudos politika derinama su tinkama ekonominė politika gali duoti labai gerų rezultatų. Gerbėmiai parlamento nariai, sanglaudos politikoje galim kalbėti apie keletą prioritetų. Pirmiausia, mes toliau tęsim diskusijas susijusias su, su paprastinimu, veiksmingumu, sanglaudos politikos veiksmingumu, su paprastinimu. Per pirmininkavimo laikotarpį mes galėsim kalbėti apie tai, kokią pridėtinę vertę sanglaudos politika teikia. Mes pirmininkaujam tuo metu, kai visi dabar žvelgia į ateitį buvusios pirmininkavusios valstybės pradėjo diskusijas apie ES ateitį, mes jas tęsim. Europos parlamentas ir jūs, jūs tikrai apie tai kalbat, mes klausysimės jūsų idėjų. Komisija paskelbė diskusijų mm, dokumentų skirtų ES ateičiai. Dabar ruošiamas e, komunikatas, e, skirtas be viso kita nuošaliausiems e, regionams, bet to labai svarbus bus ir sanglaudos politikos apžvalgos pranešimas. Sanglaudos politika turi būti arti piliečių. Tai politikos sritis, politika, kuri įgyvendinama e, vietoje, vietos regioninių lygių, tačiau jos rezultatai visa, visuotiniai. Sanglaudos politika turi būti įgyvendinama laikantis skaidrių, skaidrumo taisyklių, e, mažinant biurokratiją. Mes būtent norėtume tokios sanglaudos politikos ir už tokią politiką kovotume, kadangi ji yra svarbi mūsų piliečiams. Be to pasakysiu, kad vakar aukšto lygio darbo grupės skirtos supaprastinimui rekomendacijos buvo paskelbtos. Teisėkuros supaprastinimas e, yra sritis, kurioje dar reikės padaryti pažangą. Mes visi suinteresuoti supaprastinimu, bet tam reikės valstybių narių, Europos parlamento ir komisijos valios. Mes pratesim jau dabar žengstus, žengtus žingsnius ir toliau mes e, stengsimės sanglaudos politiką padaryti veiksmingesnę. Lapkritį aptarinėsim klausimus susijusius su e, sanglaudos politika per bendrųjų reikalų tarybą. Ir vienintelis tarybos e, klausimas aptarsimas bus sanglaudos politika bus vertinama sanglaudos politikos padėtis, įgyvendinimo padėtis ir bus mąstoma apie ateitį. Be to mes e, rugsėjai ir spalį organizuosim neoficialius susitikimus. Planuojam teritorinės sanglaudas ir vystimosi direktorių susitikimą be viso kitą ir e, kartu aptarinėsim miestų plėtros planą. Kitas prioritetas susijęs su sanglaudos politika. Ta prioritetą jūsų komitetas jau aptarė ir išsakėt poziciją. E, Maltos darbų dėka mes dabar jau galim pradėti dėrybą su taryboje ir su Europos parlamentu du kartu dar mūsų pirmininkavimo pradžioje. Mes siekiam vėlgi sanglaudos politikos supaprastinimo. Tuo mes visi suinteresuoti. Bet e, aišku, reikės dar sulaukti kitų valstybių narių reakcijų taryboje, tiek Europos parlamento reakcijos. Reakcijos kartu į pirminį Europos komisijos pasiūlymą. Mes e, bendradarbiaudami tikimės padaryti e, pažangą šioje srityje, nes e, tokiu būdu sanglaudos politika bus lengviau įgyventinama ir ji duos geresnių rezultatų. Greta tų dviejų sanglaudos politikos prioritetų dar paminėsiu solidarumo fondo lėšų skirstimo klausimą. Lėšos numatytos e, Italijai po žemės drebėjimų ir visas lėšų skirimo procesas e, bus e, skubos tvarka taryboje. Mes turėtume kalbėti piliečiams apie sanglaudos politikos teikiamą naudą. Labai malonu, kad 80 procentų estų remia Estijos pirmininkavimą ir estų dauguma mano, kad e, parama, kuri eina iš ES, e, duoda didelę naudą Estijos ekonomikai ir kasdieniam gyvenimui. Visi keleiviai, kurie, kurie atvyks pas mus per Talino oro uostą, E, pirmiausia pamatys sanglaudos politikai, sanglaudos politikos rezultatams skirtą parodą. Tikiuosi, kad ir jums e, teks pamatyti šią parodą. Gerbėmėjai Europos parlamento nariai, sanglaudos politika, kuri kurtų pridėtinę vertę, e, yra mūsų visų rūpeštis. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū ministrė. Aš tikiuosi, kad mums taip pat e, teks susipažinti su Talino oro uoste esančią parodą. Dabar galėsime išklausyti koordinatorių nuomonės ir pasiūlymų. Van Nisteroj pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi jų pasisakymo, taip pat perskaičiau jūsų programos matmenis, susipažinau su jūsų tikslais ir jie atitinka tam įvaizdžiui ir tiems faktams, kurios, kuriais mes disponuojame. Žvelgdamas į programą, matau kad programoje yra skirta pakankamai daug dėmesio sanglaudos politikai ir tai mane nuteikia pakankamai optimistiškai. Diskusija dėl sanglaudos politikos yra numatyta atsižvelgiant į laigius ES poreikius ir, žinoma, stiprinant sanglaudos politiką apskritai. Tai labai aiškus, konkretus tekstas ir mes pasisakome už tuos siekinius. Tačiau norėčiau pritarti mm, pirmininkaučios valstybės atstovui, kuris kviečia mus atvykti į Taliną, tačiau visiškai nematome. Vorige voorzitterschap van, van Malta O kas yra jūsų pirmininkavimo programos e, pagrindas, kas yra esmė? Kokie, koks mūsų vaidmens pirmininkaujant Maltai, mes buvome labai įsitraukę į visus e, procesus, dėrėjomės su taryba ir jūs žvelgėte į ateitį Ypač džiaugiuosi, kad jūs imsitės su paprastinimu. Nuo jūsų priklausys, koks likimas ištiks omnibus duomenų dokumentų rinkinį. Mes tikimės, kad šitie siekiniai iš tikrųjų bus įgyvendinti. Tačiau kalbant apie konkrečius politinius uh, žingsnius, tai aš jų nelabai galiu nuspėti, nelabai įsivaizduoju, kaip jūs įtrauksite parlamentą, neoficialus ministrų susitikimą yra numatyti, jeigu šita politika yra iš tikrųjų svarbi, tai parengti dokumentai turėtų turėti tam tikrą politinį svorį. Kita vertus, kokios deklaracijos bus mm, pateiktos, po tokių susitikimų ir ar mes būsime įtraukti į sprendimų priimimo procesus. Pavyzdžiui, kai bus aptarnėjami taryboje bendro pobūdžio klausimai, tai koks mūsų vaidmuo yra numatytas. Iš tikrųjų, mums kol kas dar nelabai aiškus jūsų ketinimai. Jūs pristatėte ir savo prioritetus toliau įtvirtinant skaitmenę darbo tvarkę, Connecting Euro Facility, pavyzdžiui, priminsiu. Taryba turėjo numatyti 10 milijonų. Komisija tiek pareikalavo, taryba atsisakė numatyti tiek lėšų, tuomet parlamentas tiesiog įvardijo šitą klausimą kaip antrąjį pagal svarbą. Ir atsiprašau, buvo kalbama apie 10 milijardų, o po mūsų įsikišimo ta suma tapo 30 milijardų. Taigi jūs matote, kad mes priklausome vieni nuo kitų, jeigu norime pasiekti bendrų mums visiems tikslų socialistų demokratų vardu kalbės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju tarybos be pirmininkaujančio, sveikinu tarybos pirmininkaujančio esijos atstovą. Mes E, parengėm savo pranešimą apie sanglaudos politikos pagrindinius matmenis ir mes jį patvirtinome. Todėl aš norėčiau pratesti jūsų mintis apie sanglaudos politiką. Jūs daug apie ją kalbėjote, apie jos ateitį, tačiau mums yra svarbus kiti prioritetai, kuriuos mes ypatingai išryškiname. Vienas iš jų, jūsų minėtas supaprastinimas, Vakar aukšto lygio darbo grupė pristatė savo ataskaitą šią temą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus mums ir mūsų piliečiams aspektams. Ypač tie, kurie gyvendina projektus, jie sveikina tokią iniciatyvą. Tačiau mums svarbu ir mums susirūpinimą kelia, kad ateityje būtų skatinami, finansuojami visi regionai, kad bus skatinami visi regionai, ne tik tai silpniausi ir labiausiai atsilikę, bet e, netgi ir tie, kuriems sekasi puikiai kadangi neva yra labai daug netikrumo, yra e, kiekvienoje valstybėje tam tikrų netikrumo faktorių. Yra tokių situacijų, kai programas gali tekti perrašyti, e, performuluoti ir mes manėme, kad tai yra labai svarbus aspektas. Pavyzdžiui, sur, apie skaitmeninimą, skaitmeninimą ir sanglados srityje jūs kalbėjote taipogi, jūs sakėte, kad reikia suvienodinti situaciją pagal galimybės visoje Europos Sąjungoje. Jūs sakote, kad jūs paraiškas tenkėte jau elektroniniu būdu, kitose valstybėse tai yra dar labai daug mm, įdirbio reikalaujantis uždavinys. Mes parengėme pranešimą savo iniciatyvą dėl sąjungos politikos sudėtinių dalių. Mano manimu, pavyko mums šitą pranešimą parengti geros kokybės, tačiau dabar, norint, kad ar ateityje sanglodas politika būtų e, piliečių suvokiama, priimama, tai tuo met galėtume pasiekti labai gerų rezultatų. Tačiau viskas priklausys nuo to, ar ir kaip žmonės suvoks vietose, ką Europą naudingo jiems atneša. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrui už jūsų prezentaciją. Vakar man teko garbė su jumis pasikalbėti, pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau pateikti jums keletą klausimų. Jums yra žinoma, kad parlamentui labai svarbu, kad būtų įgyvendinta miestų darbo tvarkė. Europos komisija pateikė savo nuveiktų darbų apžvalgą, tačiau vis dėlto, galvojant apie miestų darbo atvarkę, buvo pasakyta, kad lapkričio mėnesį buvo pateikta pažangos ataskaita apie miestų partnerystės. Estija taip pat turi tokių partnerystės projektų, kai bendrųjų reikalų taryba susitikinės, aš tas klausimas yra numatytas aptarti ir taip pat reikėtų aptarti bendrųjų reikalų taryboje septintąją sanglaudos politikos ataskaitą. Taip pat galvojant apie sanglaudos politiką jūsų valstybėje, koks jos vaidmuo skatinant, stiprinant elektroninę darbo atvarkę. Visas Europos Ir visas netgi pasaulis, galvodamas apie skaitmenę darbo atvarkę, žvelgia būtent į jūsų šalį kaip pavyzdį. Todėl aš norėčiau paraginti jūs, kad jūs paspartintumėte šitų klausimų sprendimą ir kad ES įmonės galėtų gauti kuo sklandesnę prieigą prie ES finansavimo fondų. Ir Pabaigai norėčiau pasakyti, kad taryboje jums pirmininkaujant reikės grįžti prie makroekonominių sąlygų. Tai yra labai jautrus klausimas parlamentui, tačiau mes galvojame ir apie tai, ar nereikėtų suformuoluoti daugiau sąlygų, kurios būtų taikomos valstybėms narėms kovojant su imigracijos krizės padariniais, kad būtų pagrindinės investicijų sritys susijęjamos su valstybių noru ir gebėjimu priimti pabėgėlius. Taigi kažkada, kažkokiu metu mes turime iškelti šitą klausimą. Manyčiau, kad diskusija nebus lengva, tačiau nekalbėti ES apie tai negalime. Linkiu Jums sėkmingos ir turiningos, turiningo pirmininkavimo. Merci d'être. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus ministrai, labai ačiū, kad e, pirmininkavimo laikotarpio pradžioj galėjote atvykti pas mus, nes e, e laikas e, iš tikrųjų sudėtingas, e, migracijos krizė, breksitas, bendros nesaugumo problemos. E, bet e, dabar jau pradėjom. Veiksmai prasidėjo, veiksmai susiję su visų sričių ES politika dabar permastoma e, visos politikos rytis daugiametės naujos finansavimo programos kontekste. Dėl sanglaudos politikos. Tai Europos komisija pateikė penkis scenarius. Iš jų keturi atrodo visiškai nepalankus sanglaudos politikos ateičiai ir todėl aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar tie scenarijai jūs neramina, ar jums tinka? O mes Europos parlamente e, esam daugelis, e, kurie, kurie baiminasi dėl regioninės politikos ateities. E, turiu galvoj ne vien tik tai biudžeto klausimus, bet turiu galvoje bendrosios regioninės politikos prasme ateityje prasme, kurie, kuri bus suteikta. Taip, mes e, turėtume e, turėti gana ambicingą e, regioninę politiką. Ir dabar jau ir labai svarbu, kad toji sanglaudos politika nebūtų iškraipoma, nes dabar jau yra tam tikrų pasiūlymų, sakykime, E, atsisakyti tam tikrų regionų, tai yra regionų kategorijų ir, vis, ir kitaip iškrai, iškreipti e, sanglaudos politiką. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Dabar e, dažnai kalbama apie meduolio ir, ir botago principą, kuriuo vadovaudamas, kai skirstomos lėšos tam tikriems regionams, mes apskritai tam priešinamės nes e, makroekonominės sąlygos, su kuriomis susaistomos e, lėšos, būtent jos iškraipo sąglaudos politiką. E, sąglaudos politika neturėtų būti tiesmukai siejama su Europos semestru. semestru. Toliau, jūs minėjot skaitmeninės visuomenės kūrimą kaip, kaip vieną jūsų prioritetą, tai e, su tuo susijusios inovacijos, pridėtinės vertės kūrimas. Tačiau tikrovė yra tokia, kad patys e, patraukliausi investicinė prasme regionai ir didžiausios metropolijos, didžiausi miestai viską susigvelbia. Uh, Todėl norėtume žinoti, ką esat numatę, kad mažiausiai įsivystę regionai irgi galėtų iššokti į tos naujosios žinių skaitmeninės ekonomikos traukinį, kad jie nebūtų palikti, palikti nuo šalyje tokių labai didelių išbandymų akivaizdoje. E, labai ačiū, kad Jūs paminėjot Europos komisijos komunikatą, kuris pasirodys per jūsų pirmininkavimo laikotarpį. Mes labai laukiam to komunikato, jis bus skirtas e, atokiausiems rajonams. Dabar e, praeisę savaitę e, plenarinėje sesijoje buvo balsuojama dėl pranešimo skirto uh, labiausia nutolusiems regionams ir mes norėtume jūsų žodžio, jūsų pritarimo e, paramai tokiems atokiausiams regionams. Žaliųjų atstovė Vana. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Dėkuoju, kad jums pristatėte pirmininkavimo taryboje pritarė prioritetus ir atsakysite į klausimus. Aš jums pritariu Pritariu jūsų minčiai, kad sanglodos politika apskritai yra labai svarbi, svarbi jūsų šaliai ir kad labai svarbu atgaivinant ekonomiką po e, ūkio ir finansų krizės. Mes iš ataskaitų žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse, regionuose sanglodos politika leido tam tikrose sektorėse ir toliau tęsti svarbes investicijas. Iš tikrųjų labai svarbu įgyvendinti subalansuotą, tvirtą sanglodos politiką, kad būtų galima mažinti skirtumus ES tarp valstybių narių ir tarp regionų. Jau buvo išsakyta keletas klausimų, aš taip pat norėčiau uh, pakalbėti apie būsimos anglos politikos apimtis ir naują finansinę programą. Kitų metų finansinė programa pradedama nagrinėti, aptarinėti, jūs tai minėjote savo pasisakymę. Kolegė Maždi taip pat sakė, kad mums didžiulį susirūpinimą kelia tai, kad uh, skaitant tos penkius scenarius iš Maltos pirmininkavimo susitikimo, tai šitie penki scenarijai iš tikrųjų nėra tokie optimizmo keliantys, tiesiog keturi scenarijai mums kelia šiokios tokios baimės, išskyrus vieną. Ir dėl e, programavimo laikotarpio trukmės ar septynių metų, metų laikotarpis išliks, ar vis dėlto bus pereita prie dvie, penkerių metų, penki plus penki metų procedūrų. Tai yra mm, tarsi labiau politinį ciklą atitinkantis principas. Dėl omnibus taip pat norėčiau paklausti, kadangi rudenį prasidės trilogo darybos mes tiesiog nepritarėme siūlymui iš struktūrinių fondų, iš sanglaudos politikos perkelti neribotai į kitas finansavimo priemonės, pavyzdžiui, į EFSI. Mes manome, kad EFSI tikslai yra visiškai kiti, nes anglodos politikos tikslai ir toks perkelimas susilpnintų sanglodo politikos finansavimą. Tuo labiau, kad tas perkelimas nenumatyta, tam perkime numatyta kokiu nors ribų. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tai ir tikėtis atitinkamų diskusijų taryboje. Dėl miestų e, darbo tvarkės lakrūčio 28-29 įvyks miestų forumas. Norėčiau paklausti, kada taryba priims su miestai susijusias išvadas. Dėkoju. Demato. Ačiū, ponė, ponė Damato. Ačiū. Dėkoju Estijos ministrui iš jo pristatymą. Turiu pasakyti, kad 27 puslapiai e, tuose 27 jūsų programos pristatymo puslapiuose dešimtyje vietų buvo e, kalbama apie sanglaudos politiką. Estija e, atkreip, akcentuoja šios politikos svarbą, tačiau mes turime pasakyti, kad e, naujieji e, sanglaudos politikai po 2020 metų bus labai svarbus e, laikotarpis, kadangi jis bus susijęs su naujų programų, finansinio programavimo laiko, laikotarpiu yra labai svarbu, remiant, turint omenyje tai, kad reikia neužmiršti ir to, kas, koks, kokiais su, iššūkiais susiduria Europą, na, kaip antai e, tarp valstybinis nusikalstamumas. Ir e, buvo jūsų dokumente numat, e, paminėta ir tai, kad e, reikia e, su komisija derinti ir įvairių politikos ryčių finansavimą naujojų programavimo laikotarpiu, įtraukiant į naujus akcentus į sanglaudos politiką, į žemės, bendrą žemės ūkio politiką. Ir, uh, įtraukiant į tą procesą ir Europos parlamentą. Ir, ir, ponas Skrecijų ir ponas Oettingeris yra numatę skirtingus scenarijus, kaip turėtų tas, tai, tai būti daroma ir mes žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Ir e, mes žinome, kad yra ir e, kyla ir naujų iššūkių po to, kai po e, Junktinės karalystės išstojimo iš ES ir dar iki mūsų mandato laikotarpio pabaigos dar bus būtinybė daug diskutuoti tais klausimais. Dar bet kokiu atveju norėčiau paprašyti, palinkėti Jums visokiojo pasiekmės Jūsų darbe. Ir pirmininkė ragina pasisakyti ponia Anderson. Ačiū. Dėkuoju ministrė ir atsiprašau, kad atėjau pavėlavusi. Vakar aš e, buvau susitikusi su jūsų atstovybės nuolatiniu atstovu Bruselėje ir taip pat turėjau galimybės dalyvauti diskusijoje su jūsų teisingumo ministru. Ir žinau, kad buvo kalbama ir apie e, e, prieigos prie ES e, įvairių fondų supaprastinimą. Ir būtų gerai, jeigu mes dar galėtumėme apie tai padiskutuoti ir su jumis. Tačiau dabar norėčiau jūsų paprašyti, kalbant apie e, Brexit klausimą, papasakoti, kokia yra Estijos patirtis, e, kaip pavažiai, prisimenant Airijos pavyzdį, kuris taip, Airija taip pat nedidelė valstybė. Airija 3,5 milijardo eurų e, e, gavo iš ES įvairių fondų, o Brexit e, kelia didelį riziką tolesniam lėšų plaukimui. Ir jūsų pirmininkavimo laikotarpiu jūs turėsite spręsti tuos su Brexit susijusius klausimus, visą tą problematiką. Ir jūsų pirmininkavimo laikotarpis bus šiek tiek trumpesnis negu kiti, turint omenyje vasaros atostogas. Tačiau e, jūs e, turėsite, aišku, būtinybę e, bendradarbiauti su komisijos atstovų, komisijos narių ponių Barnie, kai bus kalbama ir, ir dal, bus vykdomos labai aktyvios dėrybos su Junktinė karalystė dėl Brexit. Ir, ir reikėtų akcentuoti Airijos unikalią situaciją šioje srityje, šiame kontekste, taip pat turint omenyje, kad jie, kokioje yra geografinėje padėtyje situacijoje, e, e, kadangi ribojasi su Šiaurės Airija. Taigi mes E, taip pat prisidedant, mūsų vaidmuo prisidedant prie e, sustaikymo Airijoje, e, taikos proceso Airijoje yra taip pat labai reikšmingas. Ir mes norime išsaug, norėtume, kad tai, Šiaurės Airija būtų kad Airija turėtų ypatingą statusą ES po Brexit ir kad jūs turėtumėte tai omenyje, kad Airija neprarastų savo galimybių ir e, tolesnių laikotarpių e, sanglaudos politikos rytyje. Ir taip pat reikia šio, šiame kontekste kalbėti ir apie Šiaurės Airijos ypatingą padėtį. Dabar ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiami kolegos. E, iš tikrųjų, labai nuoširdžiai sveikinu kaimynus estus perėmus pirmininkavimą ir tikrai jūsų programa yra labai ambicinga, labai plačiai apimanti visą, sakykime, ES veiklą gyvenimą ir tikrai aš jums linkiu sėkmės ją įgyvendinti, mes visi kartu stengsimės, kad e, tas įgyvendinimas būtų kuo platesnis. Tai iš tikrųjų turbūt labai svarbu vienas dalykas tai, kad sanglaudos politika natūroje jinai tik tai dabar prasideda įgyvendinimas pats e, tiek mano šaly Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse. Tai tie, kurie dabar e, pradeda gauti paramą ir pradeda gyvendinti projektus, e, jiem labai svarbu, kaipgi bus ateityje su sanglaudos politika. O mes šiandien parlamente jau esam pradėję tas diskusijas ir šiandieną kaip tik jau diskutavom ir dabar jūs E, tesdami, sakykime, tą visą veiklą, kokį padarysit įdirbį, labai priklausys nuo to, kokią mes turėsim po 20 metų sanglaudos politiką. Ir tai e, priklausys nuo to, kokia Europa bus. Ar Europa bus daugiau važiuojanti iš e, neturtingesnių šalių į turtingesnės šalis, judanti, ar Europa bus daugiau judant į savo šalyje, iš kaimų, iš mažesnių miestelių važiuojančių į didesnis miestelius, ar Europa daugiau bus, e, sakykime, kaip išlyginta šalis irgi visi gyvensim daugmaž savo šalyse. Tai labai priklauso būsima regioninė politika ir labai priklauso, kaip sanglauda suveiks su ta regioninė politika. Tai ir jūsų pasakyti žodžiai, kad vienodos galimybės visiems iš tikrųjų labai svarbu žodžiai ir aš net norėčiau galbūt jūs galėtumėt šiek tiek pakomentuoti, kaip jūs tą įsivaizduojat ir e, tai, kad sanglauda turi būti arti piliečių. Čia, manau, labai svarbu, nes iki šiol e, e, atskirose šalyse, kur, sakykime, na, regioninis suskirstimas nėra labai stiprus, kaip ir mano šalyje, tai atskiri regionai gauna labai didelį finansavimą, o kiti regionai beveik nieko nebegauna už tai, kad sanglaudos fondai atsidaro iš kelių fondų ir e, stiprus regionai paprastai jie sugeba surasti būdų, kaip pritraukti lėšas, o silpnesni ir lieka. Ir skirtumai tarp regionų jie nieko labai nemažėjo, pasilieka tie patys 2-3 kartus e, didelį. Kaip Jūs galvojat, ar nereiktų jau iš anksto numatyti kažkokią tai dalį lėšų, kad eitų tiesiogiai regionams ir kad nebūtų e, perskirstomi ir nebūtų taip, kad vieni regionai gauna pakankamai daug, o kiti beveik nieko negauna. Ačiū. These were questions. Dėkoju. Tokie buvo mūsų komiteto narių klausimai ir, ponė ministrė, dabar suteikiu Jums žodį. Excuse me. et äh, ma väga tänan äh, kõigi küsimuste eest, et tegelikult äh, juba nendest. Dėkoju už visus pateiktus klausimus. Jie yeah atspindėjo beveik visas temas, kurias mes pristatėme, kurios rūpi mums, kurioms, kurios yra svarbios ir komisijai, ir valstybėms narėms, parlamento nariams. Jūs minėjote beveik visus klausimus, kurie turėtų būti aptarti uh, netolimoje ateityje. Viena, vienas iš tų klausimų ar viena iš tų temų kuris, kuris, kuris buvo paminėtas keleto koordinatorių, yra klausimas, kaip per mūsų pirmininkavimo laikotarpį į diskusijas bus įtraukti, e, diskusijas dėl sanglaudos politikos ateities bus įtraukti parlamento nariai ir kaipgi atrodys visas. E, e, Kaip, tos, kaip atrodys tų diskusijų eiga, koks bus, kaip atrodys tas procesas. Mes planuojame uh, E, diskusijas Anglūdos politikos direktorių e, darbo grupėje e, ir numatytos dvi darbo grupės susijusios su viena vertus Anglūdos politikos ateities aptarimu. Taip pat buvo paminėtas ir parlamento pranešimas. Mes jie ten, ten pateiktus teiginius tikrai atsižvelgsime. Ir kaip jau sakiau, E, bendrųjų reikalų taryboje mes tą klausimą, tai yra sanglaudos politikos ateities klausimą, aptarsime lapkričio mėnesį. Kaip žinote, buvo daroma prielaida, kad e, septintasis sanglaudos politikai skirta septintoji ataskaita bus e, priimta spalio mėnesį. O tai reiškia, kad jeigu mes e, norime taryboje padaryti kažkokias išvadas ir pakel, paskelbti savo išvadas, mes turėtume jau rugsėjai pradėti dirbti ties to klausimu. Tačiau dar nėra detalios e, darbo tvarkės, e, bendrųjų reikalų tarybos darbo tvarkės šio klausimu. Jeigu septintoji sanglaudais politikai skirta ataskaita bus paskelbta, E, greičiau, tuomet e, be abejo pradėsime diskusijas ir kokias išvadas galėtume padaryti, remdamėsi to, tą diskusiją. Mes gali būti, kad parengsime savo e, išvadas ir žiūrėsime, kaip, kiek jos sutampa su e, sanglaudos politikos ataskaitos teiginiais. Kaipgi galėtume dar labiau įtraukti Europos parlamentą į šią, šią procedūrą. Be abejo, galėtume pamastyti apie kažkokias papildomas procedūras, galbūt e, e, papildom, numatant papildomus direktorių e, darbo grupės posėdžius, kuriuose galėtų dalyvauti jūsų komiteto nariai. Mes apmastysime tokį pasiūlymą. Taip pat daugelie klausimų buvo minimas klausimas, kiek reikšmės pirmininkaujantį Estiją teikia sanglaudos politikai. Aš ir savo pristatymę sakiau, kad ji mums yra labai svarbi. kalbant apie finansinę programavimą, apie kitą laikotarpį, Brexit iššūkius, mažėjantį biudžetą. Jūs žinote, kad su biudžetu susijęs sprendimų, pasiūlymai bus e, pateikti tik tai kitų metų pradžioje, tačiau nemanau, kad e, tai iš esmės pakeis e, požiūrį dėl sanglaudos politikos. Mes reik, turėsime atsižvelgti įvairių suinteresuotųjų šalių e, nuomonės ir būtent to ir. E, Imsti, būtent taip ir dirbs pirmininkaujantė Estija. O dėl omnibuso paketo, e, trilogas dėl omnibuso reglamento gali būti pradėtas jau rugsėjo mėnesį, e, jau vyksta trilogo dėrybos e, Žemės ūkio komitete. Mes e, siekiame jau sausio pirmąją pradėti taikyti šį reglamentą. Tai yra labai svarbu, tai jis yra labai reikšmingas jau šio programavimo laikotarpio metu. Kalbant apie sanglaudos politikos paprastinimo mūsų darbo grupė jau nuveikė labai didelį darbą, paskelbė savo darbo rezultatus. Darbo grupėse vyks diskusijos, vyko diskusijos ir taryboje vyko diskusijos šitą temą ir mes galėjome pasinaudoti jos, jų vaisiais ir ponui Simui Kalasui, buvusiam komisijos nariui ir Estijos ministro pirmininkui, kurį pažįstu ir asmeniškai. E, daviau pažadą, jį patikinau, kad mes tikrai daug darysime šioje srityje. Buvo iškelta, iškelti keli, keli klausimai dėl e, sanglaudos politikos kaip priemonės, kuri padėtų paremti e, kiek manoma daugiau regionų arba visus regionus, ypač e, atsižvelgiant į mažiau išsivyščiusius regionus ir turint omenyje e, makroekonominės sąlygas ir jų taikymą, nėra jokio universalaus atsakymo į tai. Mums reikia išsamei apsvarstyti šios, e, šios klausimus ir tada daryti išvadas. Bet panašu, kad konsensuso mes šiuo klausimu nepasieksime. Negalime neikti fakto, kad yra e, tam tikrų aspektų, tam tikrų klausimų, kaip makroekonominės sąlygos, dėl kurių nėra vyraujančios vieningos nuomonės, taip pat ir šiuose rūmose. Taigi tuos klausimus reikia aptarti ir ieškoti kažkokio bendro požiūrio, bendros sprendimo. Jūsų klausimai atspindėjo ir kitas temas, pavyzdžiui, miesto plėtra, kuri buvo aptariama ir vakar vyks e, bendrųjų reikalų taryboje e, bus, pat, bus pateiktas e, atitinka, pateikta atitinkama analizė, kurioje ir dokumentas, kuriame atsispindės ir šis, šis klausimas, tačiau kol kas aš detalesnių atsakymų į tai negaliu pateikti. Dėl skaitmeninimo. Uh, Taip, tai yra mums labai svarbi tema, viena iš Esti, vienas iš Estijos prioritetų pirmininkavimo laiko tarpu, kuris susijęs taip pat ir su sanglaudos politika. Kaip pavyzdį galiu pateikti faktą, jog e, teikiant paraškas dėl bet kokio finansavimo ir tų paraiškų vertinimą, taip pat proceso e, projekt, projektų e, valdymas, stebėsena, viskas vyksta elektroniniu būdu. Niekas nėra, jokios paraiškos nėra teikiamos pop, ant popieriaus, popieriuje ar kitomis priemonėmis. E, mes turime skaitmeninę kortelę, kuri mums padeda vykdyti verslą, bet kokį verslą Estijoje, galime su tą kortelę pasirašyti bet kokius dokumentus, visą tai vyksta elektroninių, elektroninių priemonių pagalba. Ta kortelę naudojame ir elektroninės bankininkystės, naudodamėsi elektroninę bankininkystę. Taip pat e, e, patvirtintami savo tapatybę galime mm, bendrauti su e, valstybės institucijomis. Visi projektai E, viskas, visi reikalai, kurie susijęs su ES, bendradarbiavimu su ES, e, visi jie vyksta naudojantis tokią kortelę ir naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Žinoma, mes mm, nepasieksime pilno, e, pilno Europos suskaitmeninimo tol, kol susidursime su įvairiomis kliūtimis, e, inovacijų kliūtimis ir mes norime, Estija nori e, tas kliūtis šalinti. Andrius Santip, e, komisijos narys atsakingas už skaitmeninimą ir jis šioje srityje yra labai kompetentingas. Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su juo bus vaisingas. Negaliu pasakyti, kaip e, kaipgi atrodys tas daugiamantis finansinis e, programavimas ateityje, tačiau e, mes esame įsitikinę, kad sanglaudos politikai neturėtų būti skiriama mažiau lėšų negu iki šiol. Tokia yra aiški mūsų pozicija ir mes ją ginsime ir daugiametės finansinės programos diskusijų metu įvairūs scenarijai susijęs su Baltaja knyga, aš nebūčiau toks pesimistiškas. Įvairiose e, dokumentuose, kuriuos teikia komisija, e, visuomet buvo e, minima sanglautos politika. Ji yra laikoma svarbia politikos rytimi. Aš tikiuosi, kad nebus įgyvendinami jokie neigiami scenarijai galiu patvirtinti, kad pirmininkaujantį Estiją ištikrins, kad sanglaudos politika būtų rūpinamasi. Klausimai dėl Brexit. Juos yra sudėtinga atsakyti. Mes dabar esame pačiame darybų įkarštyje. Ir Ir negalime kol kas atiduoti, kol kas pateikti jokių iškių atsakymų į šios klausimus. Aš tikiuosi, kad tos dėrybos leis mums pasiekti, kad piliečiai, ar tai būtų Europos piliečiai, ar Airijos, ar, ar kokie, bet, kokie kiti, bet kokios kitos ES valstybės piliečiai, kad e, net beturės baimintis dėl to, kad kažką praras. Mes visi turėtumėme būti suinteresuoti išsaugoti vienybę ES, tačiau kol kas turime toliau siekti tos pažangos konstruktyviai darysime viską, kad taip ir būtų, kaip pirmininkaujantį valstybę. Specializacija, e, išmanioji specializacija, apie kurią buvo kalbama, e, e, mūsų kitą savaitę ar šiandieną netgi buvo sakoma, bus paskeltas komunikatas šią temą. Kai jis bus paskeltas, mes lauksime komisijos išvadų ir galėsime pratesti diskusiją šio klausimu. Apgailestauju, kad galbūt ne, neatsakiau į visus klausimus, tačiau galbūt vėliau, kai bus kitas klausimų ir atsakymų ratas, galėsiu sugrįžti prie kai kurių temų. Ačiū, ponė ministrė, manau, kad visus klausimus buvo atsakyta. Mūsų ponė Vanisteliro, jūs turite kažkokią pastabą, ką tik kalbėjusi su kolega dėl, dėl atsakymo jo klausimą. Aš supratau, kad uh, pirmininkaujanti valstybė parlamento narius įtrauks į savo darbą ir mes gausime e, kvietimus į e, jūsų posėdžius. Norėčiau, kad konkretizuotumėte tą atsakymą, nes, aišku, Talinas yra puikus miestas, tačiau norėtumėme konkretesnių pasiūlymų. Jūs kalbėjote apie direktorių e, posėdžius, kalbėjote apie bendrųjų reikalų tarybą, kuri pateiks ataskaita dėl e, regiono ateities ir yra kol kas e, tiesiog net netoleruotina, ne, ne kad parlamento nariai nebuvo įtraukti į šių institucijų veiklą. Taigi būtų puiku, jeigu jūs galėtumėte konkretizuoti savo e, pasiūlymus. Ministrė, gal galėtumėte atsakyti? Dėkoju. Norėčiau sukonkretinti šį aspektą, nes tai labai svarbus klausimas. Vakar, kai buvau sustikęs su kai kuriais kolegomis, supratau iš daugelio jų pasisakymų, kad Europos parlamento nariai norėtų gauti kvietimus, nes mano, jog tai yra labai svarbi tema. Ir e, regioninių reikalų komiteto e, nariai nori dalyvauti tose diskusijose, nori, kad jų balsas būtų iškirstas. Kai galvame apie e, septintąją sanglaudos ataskaitą, reikia pasakyti, kad nebus įmanoma pateikti jokių e, oficialių išvadų, kol neįvyko e, bendrųjų reikalų tarybos posėdis. E, pirmiausia, turi vykti diskusijos taryboje ir aš kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas surenksiu sustikimą su jumis. Dar niekam to nesakiau, net ir pirmininkiai dar to nesakiau, tačiau yra tokia galimybė, galimybė sustikti su jūsų komitetu ir aptarti pasiūly, visus tolesnius pasiūlymus. Tokia galėtų būti tolesnė mūsų darbo eiga. Pirmininkė, ačiū. Taigi mes liksime, išsaugosime ryšį su pirmininkaujančia Estija, naudosime visomis galimybėmis ir progomis, kurios e, mums kurių suteikia trilogas ir kita, kiti formatai palaikysime ryšį su pirmininkaujančia Estija ir su konkrečiai jumis, ministrė. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus, už atsakymus, už tai, kad e, jūs, už Jūsų atvirą požiūrį diskutuojant su mumis ir dalykus, kuriuos, kuriais pasidalinote su šio komitetu. Tikiuosi, kad su pirmininkaujančia Estija galėsime toliau gerai bendradarbiauti. Ačiū. continue now with the agenda of our Toliau mm, teskim darbą pagal posėdžio darbo tvarkę. Kitas punktas. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, mm, pasikeitimas nuomonėmis dėl nuomonės, kurios, kurią parengė ponas Hedman, Europos solidarumo korpusas. Aš čia dabar nekartosiu visos istorijos, pono Junkerio kalbos, komisijos komunikato e, nuomonės autorius apie tai pakalbės. Tad e, tikiuosi, kad e, taip atsiprašau, kad triukšmas salėje, bet dabar suteikiu Jums žodį. Korpusų solidarnoščiai potrzebną inicjatywę.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 E, išgirdęs komisijos pirmininko Junkerio pranešimą apie šią priemonę. Ir galiu pasakyti, kad e, yra sveikintina tai e, ta Europos komisijos iniciatyva, nes jai pavyko per trumpą laiką užtikrinti, kad pirmieji šiame projekte pradėtų dalyvauti, įsitraukti pirmieji savanoriai. Ir ši programa taip pat yra oficialiai sujungiama su kitomis programomis. Reakcija buvo tikrai greita. Tai yra e, puikus pavyzdys, e, tikrai didelis įvykis, kaip, e, kuris parodo, kaip mes e, e teisėkuros proces, proceso metu sugebame pasiekti kažko taip greitai, taip sparčiai. Ir manau, kad niekas ne, nebejoja dėl to, svarb, kokia svarbi yra ši iniciatyva. E, siekiant e, kurti gerai veikiančią e, visuomenę, kurioje, e, kurią vienytų bendras solidarumas, empatija, svarbus savanoriškumo vaidmuo. Džiaugiuosi, kad komisija parengė pradėjo atskirą iniciatyvą, dėl kurios pradėtos nu, diskusijos Ir taip mes daugiau dėmesio skirsime solidarumui. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra susijęs ir su Interė programa. Ir e, įvairiomis kitomis programomis, tačiau išsaugant jų nepriklausomumą Reikia pasakyti, kad tai yra savanorystės principų pagrįsta programa, tačiau e, ji e, leidžia e, organizuoti įvairias praktikas ir labiau įtraukti jaunimą į vairiausią veiklą. Ir mes turime neužmiršti ir to, kaip šis korpusas veikia. Ir turime pamastyti apie tai, kaip įvai, vykdant įvairią praktiką į, į, tą, į, tą, į, tas, į tą veiklą galima įtraukti, kaip manoma, daugiau savanorių. Manau, kad uh, užimtumas, įvairios praktikos turėtų būti labiau akcentuojamos šiame dok dokumente ir jai daugiau dėmesio skirti reikia ir ateityje, kai kalbame apie solidarumo korpusą. Taip pat norėčiau paminėti, pateikti keletą um, pakeitimų pasiūlymų komisijos dokumentui, pabrėždamas region, regionų svarbos E, aspektą. Aš e, džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su kolegomis ir tikiuosi, kad mes tikrai ženkliai prisidėsime prie šio dokumento pagerinimo. Dėkoju. Mano sąrašas šešėlinių pranešėjų mm, nėra iki galo užpildytas. Jeigu dar norėtų kolegų norinčių kalbėti, tai prašom. Pone Takula. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, taip, aš esu įvardytas kaip šešėlinis pranešėjas dėl Helmano pranešimo. Taip, aš kalbu, kalbėsiu suomiškai, e, šiaip jau sunkia išmokti kalbą. Bet dabar grįšiu prie pranešimo dėl Europos solidarumo korpuso. Mintis iš tikrųjų puiki. Puoselėti solidarumą ir sanglaudą tuo beje grindžiama Europos Sąjunga. Pasiūlymas e, yra kartu Europos solidarumo korpuso teisinis pagrindas, juo sudaroma galimybė Europos jaunimui dalyvauti savanoriškoje veikloje, atsiskleisti, panaudoti kvalifikacijas. Darbas korpuse gali būti atliekama savanoriškų pagrindų, tai gali būti ir konkretus darbas, bet čia labai svarbus jaunimo dalyvavimas. Be to, solidarumo korpusas yra ir savotiška profesinio lavinimo platforma, e, sukurtas vienas prieigos portalas. Turiu klausimą. Gal e, tas mano klausimas bus adresuotas tiek pranešėjui, tiek komisijai. Kokio tikimasi poveikio, kokį galėtų daryti Europos solidarumo korpusas, kai bus kartu ruošiam, ruošiamos Erasmus programos, Erasmus programų kontekste. Uh, kaip bus galima užtikrinti, kad solidarumo korpusas nebu, nesuponuotų pigios darbo jėgos. Tad Erasmus programa, jos paprogramis ir Europos solidarumo programa bei jos paprogramis, e, būtent solidarumo paprogramis e, norint gauti, norint dalyvauti tuose programuose, šiaip jau tas slengstis numatytas pakankamai mažas. Pilietinės visuomenės organizacijos labai noriai dalyvauja solidarumo programuose. O kaip bus su solidarumo korpuso profesinės, profesinių įgūdžių ūkdymu, kas, kas tą darys? Dabar gal sukauptais duomenimis korpuse būt, galėtų pasinaudoti nacionalinės struktūros, kai joms reikėtų mobilizuoti jaunimą. Čia tiesiog turiu tokių klausimų. Esu tikras, kad ponos Etman parengs tikrai gerą pranešimą, nes kol kas dar yra mm, klausimų, kuriuos neatsakyta. Tai tiek. Labai ačiū, ponė Vana. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hetmanai, už įžanginius žodžius. Aš atsiprašau už ponę, poną Terį Rankę, terė, ponę Terį Rankę už ją kalbu, paskaitysiu jos uh, E, tekstą. E, žalieji sveikina pačią mintį, kad e, jaunimui suteikiama galimybė dalyvauti ir įgyvendinti savo projektus. Dabar numatytos lėšos Europos solidarumo korpusai, tačiau neaišku, iš kur tos lėšos. Būtų klaida tų pinigų perkelti iš Erasmus ar panašių programų valstybės narės turi numatyti lėšų. Na, o dabar būtų gerai, kad tas e, solidarumo korpusas būtų įtrauktas į savanoriškas tarnybas. Čia nereikia kažkaip atskirti dirbtinai. Mes turėtume pasinaudoti jomis dar ne visai aiški takos skira tarp šito solidarumo korpuso savanoriškos veiklos ir darbo. Aišku, reikia aktyvios užimtumo politikos ir tuo solidarumo korpusu jos ne, rezultatų nepasieksi. Bet solidarumo korpusas iš tikrųjų išeis į naudą tiems, kurie um, Mm, kurie nepalankiausiose sąlygose gyvena. Ir norim, kad solidarumo korpusas būtų atviras visiems, ne vien tik tai privilegijuotiems. Pone Damatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos solidarumo korpusas turint galvoje, kiek pastaruoju metu įvyko gamtinių nelaimių, labai svarbus ir kartu tai simboliškas žestas. Dėl nuomonės, kuri bus e, pateikta rūdienį oficialiai, tai turiu keletą pastabų. E, Junkeris vienoje pasakytoje kalboje šiais metais minėjo gali, galimybę ir būtinybę suteikti jaunimui e, dalyvauti dalyvauti įvairioj e, veikloj. Ypač krizių akivaizdoje. Aš galiu pritarti Europos parlamento kai kuriems teiginiams. E, komisija raginama atskirti savanorišką veiklą nuo praktikos, darbo ir praktikos e, Europos solidarumo korpuso kontekste. Kartu būtina stebėti e, darbo e, krūvį, darbo sąlygas, būtent to darbo, kurį atliks savanoriai ir praktikantai. Be to, rezoliucijoje buvo įsakyta tam tikrų nuogastavimų dėl e, minties įgyvendinimo pirmojoje, pirmojoje fazėje, ypač ryšiai su Erasmus plus e, jaunimo garantijos priemonėmis neminima konkrečiai e, finansiniai ir žmonių ištekliai, kurie bus numatyti Europos solidarumo korpusui. Bet tą reikia labai konkrečiai įvardyti, kad būtų galima apskaičiuoti reikiamas biudžeto lėšas. Pane Smolkova, labai ačiū. Mūsų socialistų frakcija neturi šešėlinio pranešėjo, tik tai aš turiu pasakyti frakcijos vardu, kad mm, mums Europos solidarumo korpuso mintis yra e, gera, tai teigiama ir mūsų frakcijos nariai dirbantis e, šiame regione irgi suinteresuoti tuo, kad e, būtų šalinami skirtumai tarp regionų. Mes beje tam klausimui, tuo klausimu pateiksim pakeitimų. Be to, manytume, kad solidarumo korpusas turėtų vadovautis labai aiškiomis taisyklėmis. Priešingų atveju toji struktūra bus miglota. Bet turiu konkretų klausimą, kodėl numatoma, e, numatomas tik jaunų žmonių, studentų ir kitų jaunuolių dalyvavimas korpuse, studentų, sakykime, ir panašiai, ar bus nustatytas tam tikras amžiaus e, slengstis. Be to, norėčiau žinoti, kokia mokymo veikla numatoma, kuri bus susijusi su solidarumo korpusu, darbo galimybės. Bet apskritai mes pritarėm pačiai iniciatyvai. Labai ačiū. Toliau ponia Mišel. Ačiū. Europos solidarumo korpuso idėja iš tikrųjų yra patraukli, kadangi bandoma spręsti tiksliai suformuotas problemas, tačiau vis dėlto iškyla kai kurių pakankamai esminių klausimų. Neatsakyta į tai, ar solidarumo korpusas bus kaip nors atskiriamas nuo savanoriškos tarnybos. Ar pagal šią programą nereikėtų sutelkti dėmesį į savanorišką veiklą? Kadangi čia parama numatyta teikti, kai žmonės ieško darbo jėgo, vietų, kai darbo ieško stažuočių. Nežinau, ar tai yra tas prasmingiausias šios programos tikslas. Žinoma, ES negalima priekaištauti, kad imasi tokių projektų, tačiau kita vertus visai neaišku, kaip bus atskiriamas solidarumo projektas nuo, pavyzdžiui, praktikos, profesinės praktikos pasiūlos. Jeigu norima ir vieno, ir kito, tada iškyla dar vienas klausimas, kodėl darbo vieta pagal šitą programą turėtų apsiriboti 12 mėnesių laikotarpiu. Jaunimo iniciatyvoje taip pat numatyta, kad jauniems žmonėms reikia pasiūlyti stabilias darbo vietas. Kitas dalykas - finansavimas. iš aštuonių skirtingų programų buvo numatytas e, jungtinis finansavimas, tačiau mums ir toliau neaišku, kaip konkrečiai tos programos bus finansuojamas. Mr. Van Nistelrooy. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, labai svarbu regionų komitetui pasidomėti šią iniciatyvą, tačiau reikėtų pažvelgti ir plačiau į šitą naują programą. Europai trūksta pastangų, kad piliečiai labiau įsitrauktų į vairiausius procesus, pavyzdžiui, likviduojant gamtos stichijų padarinius ar aktyviai dalyvautų kitose visuomenės veiklos rytise. Žinoma, būtų labai gerai, jeigu pavyktų įsteigti, įdėpti tokią iniciatyvą. Tačiau kaip paskatinti regionus ir miestus, kad jie kaip nors paktyvintų jaunus žmonės dalyvauti šiuose programuose Aš manyčiau, kad reikalingas koks nors bendravimas su visuomenė kanalas. Jaunieji, jauni piliečiai, dalyvaujantis programoje, žinoma, keičiasi idėjomis, patyrimu. Ir todėl tai reikia turėti omenyje, kai galvojame apie Europą. kurioje piliečiai pasitikėti ją. Ja ir nori įsitraukti į vykstančius procesus. Jeigu ne, tai mes ir toliau eksperimentuosime. Mes, žinoma, regionų komitetas esame palankiai nusiteikęs tokių piliečių įtraukimo atžvilgių. Komiteto narių atstovai turėtų kalbėti su komisijos atstovais, tiesiog raginti, kad pasitelkiant žiniasklaidą būtų e, skatinami, pristatomi šitie procesai, projektai, galimybės. Galbūt reikėtų parengti vaizdinę medžiagą. Dat het wordt doordacht als zijnde Ko gero reikėtų įvertinti tas programas, kurios nepasiteisino, kurios buvo sustabdytos jų gyvenimo pusiaukelėje. Galbūt reikėtų galvoti apie tokių programų bendrą autorystę, atsakomybę. Tiesiog pasitelkti visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas. Manyčiau, kad tos programos galėtų pasiteisinti. Aš parašiau knygą pavadinimu Tegu sušvinta žvaigždė. Todėl aš sakau, leiskime jaunimui veikti. Ačiū kolegai Nisteroj. Europos komisijos atstovas dalyvauja posėdėje. Iš dviejų generalinių direktų atstovai atvykę yra. Kuris iš jūsų norėtų pradėti? Ne vienas nebegalėjo kalbėti. Vis dėlto. Robert Franz. Labadiena. Aš Robertu Franč. Aš dirbu generalinėme švietimo jaunimo sporto ir kultūros direktorate. Mes atsakingi už Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo etapą. Išklausiau jūsų pasisakymų, klausimų, kai kas kartojosi, kai kas yra savaime suprantamas, bandoma, kadangi tai mums nuolat kartojama. Dėkojame už tai, kad pritarėte Europos solidarumo forumo idėjai sudarant galimybės jauniems žmonėms parodyti solidarumą, dalyvaujant tolesnėje Europos plėtroje. Keletas parlamento narių teiravosi apie galimą Erasmus plus programai daromą poveikį. Jūs jau žinote, kad daugiau nei 20 metų yra teikiamas Europos e, savanoriškos paslaugos ir įkūrę šitą korpusą mes norėtume perkelti tam tikras paslaugas, tam tikrą veiklą valstybėse narėse, kurios dalyvaus solidarumo korpuso veikloje ir atitinkamai mes perkelsime ir finansavimą. Tačiau mes ne tik tai pakeičiame etiketes, bet pakeičiame tą savanorystės e, apimtis, ieškant darbo arba stažuotės, mes e, papildome šitą veiklą veiklomis ne tik tai už šalies ribų, bet ir pačioje šalyje. Viešųjų konsultacijų metu buvo išsakyta nuomonė, po to mes pateikėme savo pasiūlymą pageidaujant, kad įgyveninant reikia atsižvelgti du aspektus. Pirmiausia, kokybė turėtų išlikti tiesiog savanoriškų darbo vietų kokybė turėtų išlikti. Tokių stažuočių ir darbo vietų kokybė turėtų būti išsaugota, tačiau stažuotės ir darbo vietos turėtų būti atskiriamos. Taip pat Mes siekiame, kad tos programos būtų kuo įtraukesnės ir siūlome naujus veiklos metodus, formas, tai yra trumpalaikio, trumpalaikės e, stažuotės arba darbo vietas. Jaunieji, jauni žmonės bus labai patenkinti, jeigu imsis veiklos grupėmis, o ne al vieni. Kai kalbame apie solidarumo projektus, tai turime omenyje ir savanorystės veiklą ne visą darbo dieną, tačiau atliekant laisvų nuo darbo metu tam tikrą savanorystės veiklą. Taigi mes siekiame numatyti platesnio spektro įtraukos galimybės, dalyvavimo programoje galimybės. Įgyvenimo struktūros. Solidarumo korpusų struktūros yra tos pačios kaip Erasmus Plus programoje. Įgyvendinimas bus vykdomas tiesiog ne iš Bruselio per vykdymo agentūras, bet valstybėse narėse turės būti sukurtos sistemos ir jos padės įgyvendinti labai mažus, nežymų, nedidelį dalyvių skaičių apimančius projektus. Nacionalinės agentūros kurios bus atsakingos už savarankiškos veiklos įgyvendinimą, tiesiog bus atsakingos už visą solidarumo fondo ir profesinę veiklą, ir darbinę veiklą. Profesinių stažuočių veiklą ir darbinę veiklą. 33 tūkstančiai jaunų žmonių jau parodė savo valią, norą dalyvauti savanorysės veikloje arba stažuotėse. Kai paraiškos teikėjas nurodo veiklos rytį, jis dažniausiai nurodo vieną ar kitą e, veiklos pobūdį, reiškia, ir vieną ar kitą, arba netgi abi veiklos rūšės. Žinoma, šitas motivuotų jaunų žmonių registravimasis, registruoti žmonės, sudarys mums galimybę kartu su jais ne tik tai jiems jau vykdant veiklą, bet ir prieš ją ir po jos pasinaudoti jų gebėjimais, kuriuos jie turėjo prieš ir kuriuos įgyjo tų praktikų arba savanoriškos veiklos proceso metu. Dėl biudžeto. Aš kalbėjau apie tai, kad savanorystės veikla bus perkelta į solidarumo fondo biudžetą Viens, kiek tai? 191,8 milijonai eurų yra numatyta, tačiau dar Erasmus Plus programos biudžete nepakanka lėšų tokiai savanoriškai veiklai pagal Europos solidarumo fond korpuso geografinį E, profilį, todėl dar reikės papildomos finansavimo paieškos, tačiau vis dėlto ir viena ir kita veikla mūsų manimo bus panašios. Ir viena ar kita veikla nebus brangesnė ar naudingesnė finansinių požiūrių mes manome, kad bus taikomas ir vienai, kitai veiklai integruotas požiūris ir ta veikla bus panašiai organizuojama. Buvo kalbama ir apie jaunųjų, jaunų žmonių vietos e, bendruomenėje įtraukti, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius. Jeigu pažvelgtumėte į programos tikslus, tai mes sutelkėme dėmesį ne tik tai į jaunus žmonės, į tam tikras organizacinės struktūras, bet ir atsižvelgėme į vietos bendruomenių poreikį. Jauni žmonės mūsų manimų turėtų imtis veiklos savo gyvenamosios aplinkos kontekste. Būtent solidarumo korpuso veikla tą numato. Dažnai susidurime su 17 metų pirmosios, pirmojo etapo programos įgyvendinimu ir po to jau programos, solidumo programos įgyvendinamas. 17 metais mes įgyvendinsime aštuonias skirtingas programas, kurios tą pačią dvasę prisidės įgyvendinant šią bendrą idėją. Tačiau jos ir toliau bus aštuonios atskiros programos, nors žinoma bendras faktorius, tai yra juose dalyvaus jauni motivuoti žmonės. Taigi šios programos biudžetas bus naudojamas tas, kuris buvo numatytas atitinkamuose valdymo struktūrose būtent šioms programoms. Kodėl mes šitas programas skiriame jauniems žmonėms ir kaip mes apibrėšime jauną žmogų dalyvaujantį šioje programoje, tai yra 18-60 metų amžiaus asmuo, tai yra tos kartos atstovai, kuri yra pakankamai pažeidžiama, kurią pa, pakirto ekonominė krizė. Ir todėl mes manome, kad būtent šios kartos atstovai gali būti labai naudingi visuomeniai. Ar nereikėtų tiksliau apibūdinti veiklos pobūdį ir mastą? mes rengėme reglamento pasiūlymą, bet to sukūrėme komisijos koncepciją, kurioje mes labai išsamei nurodėme tą veiklą, veiklos rūšis ir apimtis. Taip pat buvo teiraujamasi, kodėl darbo vietose apsiribojama tik 12 mėnesių laikotarpiu. Nereikia šitos priemonės e, suvokti kaip e, darbo rinką pakeičiančią priemonę, kaip darbo paieškos galimybę. Valstybės narės yra sukūrusios įvairiausių priemonių, programų, o čia mes kalbame tik tai apie e, stažuotes ir laikinas darbo vietas siejama su solidarumo idėją. Pirmasis pranešėjas kalbėjo, kad šiame pasiūlyme yra nedaug lėšų dalis skirta darbo, savanoriškoms darbo vietos paieškai, daug daugiau lėšų yra skiriama savanoriškai veiklai. Finansinis stabilumas yra viena iš priežasčių, kodėl mes atskyrėme dvi veiklos rytis. Mums reikalingas teisinis stabilumas ir užtikrintumas. In, uh, in 141 milijonų eurų mes numatėme tai solidarumo veiklai ir, žinoma, turėsime įvertinti, kokią naudą mes galėsime už šitą sumą sukurti. Miestai, regionai turėtų aktyviau bendradarbiauti. Tai yra vienas iš mūsų tikslų. Labai svarbu motivuotus jaunus žmonės suburti veiklai bet ir padėti jiems skleisti ES idėją ir užtikrinti daugiau sanglados mūsų visuomenėse. Aš manyčiau, kad kartu su regionų komitetu mes galėsime daug ko pasiekti šio jas rytyje. Jeigu aš tikiuosi, kad aš atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Dėkuoju. Iš tikrai jūs atsakėte labai išsamei. Kolega Rytler, norėtumėte kalbėti, pridurti ką nors? Um, no, basically, uh, my colleague uh, Robert. Na, iš esmės, kolega Robert, Robertas e, viską puikiai išsakė. Galbūt galėčiau pridurti vieną dalyką. Aš esu iš e, užimtumo generalinio direktorato ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad uh, E, užimtumo matmo e, Europos solidarumo korpuse nėra pagrindinis, e, pagrindinis akcentas kovojant su jaunimo nedarbu Europoje. Tam mes turime jaunimo garantiją ir kitas priemonės, kurios e, turi gerokai didesnę, platesnę apriepti, e, stengiantis, siekiant paremti jaunus bedarbius Europoje. Todėl svarbu suprasti, kad 20 tūkstančių darbų ir e, praktikų, stažuočių ten numatytų nėra pakankama kovojant su jaunimo nedarbu Europoje. Tai yra tik papildoma proga, galimybė jauniems žmonėms gyti progų įsijungti į solidar, solidarumo e, veiklą. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl pigios darbo jėgos. Tai yra tikrai didelis, e, didelis, didelis svarbus punktas keliantis susirūpinimą ir mums patiems. Uh, Todėl mes reikalaujame, kad visos stažuotės būtų e, atitiktų e, mūsų parengta, e, parengtus tokiams tokioms stažuotėms reikalavimus ir kad darbu, dar, darbdaviai mokėtų tam tikrą atlygį. Ir tai turi be abejo atitikti ir nacionalinius teisės aktus, jų reikalavimus, e, pavyzdžiui, dėl minimalaus e, uždarbio ir panašiai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, planuojame įvairias, įvairias veiklas viešajame sektoriuje, taip pat kitose sektoriuose įtraukti šį korpusą ir tikimės, kad e, jauni žmonės bus e, įsitrauks aktyviau, nes e, tokio pabudžio veikla padėtų integruoti jaunus žmonės į darbo rinką ilgalaikių laikotarpių ir taip pat imtis įvairios veiklos atitinkančios jų jų e, interesus ir panašiai. Tiek norėjau pridurti. Pirmininkė, ačiū. Dabar ponas Hekman, jūs galite užbaigti šią diskusiją, apibendrinti. Dėkoju. Pan dyrektor, e, ja oczywiście nie czuję się tutaj rzecznikiem. Dėkoju šis pastabas ir kad e, komisijos atstovai beveik visus klausimus atsakė. Aš turiu pasakyti, kad e, e, man kyla tam tikrų abejonių ir kritikos dėl šio dokumento. Tačiau reikia pasakyti, kad jisai buvo parengtas labai greitai ir jis yra gana kokybiškas. Todėl reikėtų pasveikinti ir pasidžiaugti visų komisijos atstovų darbų. Kolega uždavė klausimą dėl e, šios, šio korpuso ateities po 2020 metų, tačiau tai nėra tiesioginis šio dokumento objektas, nes mes čia kalbame apie 2018-2019-2020 e, metų laikotarpį. Ir dokumentas, kuris buvo mums pateiktas, Mm, numatys finansinės lėšas, kurios daugiausia bus e, pasitelkiamos iš Erasmus Plus programos, taip pat iš Europos socialinio fondo, e, civilinės apsaugos mechanizmo ir kitų programų. Taip pat iš e, kaimo plėtros fondo, pavyzdžiui. Visa tai yra labai detaliai aprašyta iki 2020 metų, o kas vyks, kas vyks po 2020 mes turėsime aptarti vėliau. Kasgi vyksta tam, to Europos, e, Europos e, savanorių e, tarnybos e, kontekste. Jei aš teisingai suprantu, e, savanorių e, tarnyba E, apima veiklą, savanorystės veiklą, kuris susijusi su e, Europos Sąjungos e, visoje Europos Sąjungoje, susijusi su, su Europos Sąjungos įvairiais veiklomis. Ir taip pat įsitraukia ir trečiosios šalis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės. Yra tam tikras priemonių papildomumas. Pane Moskova pateikė klausimą dėl sričių, kuriuose e, tokios praktikos ar tos stažuotės vyktų. Tai yra verslumo skatinimas, aplinkos sauga, e, katastrofų prevencija, e, rūpinimas maistu, sveikatos apsauga, kultūra, mobilumas, fizinė veikla, socialinė parama. Visa tai yra labai detaliai aprašyta šiame dokumente. Tačiau dar galima būtų padiskutuoti, ar tas, to korpuso veiklos sritis turėtų būti dar labiau išplėsta, ar kaip tik susiaurinta. Kaip jau sakiau, ši naujoji priemonė neturėtų tapti elementu ar priemonė, kuri padėtų kurti naujas darbo vietas. Aš manau, kad e, tos kokybės, e, kokybės ženklo e, organizacijose tai turėtų tapti tam tikrų kokybės ženklų organizacijoms, kurios priima savanorius tokiai veiklai. Ir taip Tai yra ir tam tikra apsauga, e, siekiant išvengti situacijų, kuriuose yra piknaudžiaujama e, darbo jėga. Ir taip mes galime užtikrinti, kad jauni žmonės galėtų toliau plėtoti savo įgūdžius Šiame procese galime dalyvauti ir mes. Komisijos atstovas sakė, jog yra ši priemonė numatyta žmonėms iki 30, 30 metų, tačiau mes žinome, kad yra ir e, jau, yra jaunų žmonių, kuriems tokia priemonė yra ypatingai reikalinga, kaip pavyzdžiui e, sunkiai besimokantis ar neįga, neįgalus jauni asmenys. Ir e, jie to, šis aspektas taip pat yra aprašomas dokumente ir aš manau, kad e, visa tai yra suformuoluota tikrai gerai. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad suprantu argumentus dėl pusiausvyros e, tarp 80, 28, 8 ir 20 procentų, kalbant apie e, savanorystėj skirtą finansavimą ir šiam korpusui skirtą finansavimą. E, Žinoma, mes šią priemonę tikrai nepanaikinsime jaunimo nedarbo, tačiau manau, kad reikėtų keisti šią proporciją, nes reikia atsižvelgti į šios į žmonių į, amžiaus grupės situaciją. Ir mes matome, kad žmogus, asmuo, radęs darbo vietą šios programos dėka, jau reiškia didžiulę pridėtinę vertę. Tai yra mm, gera darbo vieta jaunam žmogui yra gerokai ger, yra geriau negu vien tik tai savanorystė. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū šią diskusiją ir dabar kitas mūsų darbo atverkės punktas tai yra nuomonė projektas, kurį parengė ponas e, Volkar Selksiso, Eurozonos ekonominė politika. Suteikiu Jums žodį, ponė Siso. Eh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jau sakiau šį rytą, bet pakartosiu. E, žodžius dabar. Pirmiausia, labai ačiū, kad e, sudarėt man sąlygas mm, aptarti mano nuomonės projektą, to nebuvo galima padaryti iki pietų, bet dabar tą darysim, tai dar kartą ačiū. Šioje nuomonėje pabrėžiama sanglaudos politikos svarba, tai priemonė, uh, kuri prisideda prie užimtumo didinimo e, sąlygų suartinimo miestuose ir e, kaimiškose vietovėse. Tai labai svarbu pabrėžti, kad e, sanglaudos politika tiesiami tiltai tarp ES atskirų regionų. Tai yra labai svarbu, nes e, žinom, kad ES šiuo metu išgyvena sunkmetį. Sanglaudos politika yra viena, vienas svarbiausių svertų, skatinant konkurencingumą, e, solidarumą, eliminuojant nelygybę, kuri ypač pasireiškia krizės sąlygomis. Mano nuomonės tekste e, pabrėžiama keletas dalykų, tokių kaip e, tai, kad reikėtų geriau kalbėti apie sanglaudos politikos teigiamus rezultatus, bet tu kalbu ir apie tai, kad, e, reik, kad reikėtų pabrėžti regionų vaidmenį, nepamirštant miestų ir kartu kalbu apie tai, kaip svarbu remti ypač jaunimo iniciatyvas ir galiausia, bet tai irgi svarbu, nuomonės projekte kalbu ir apie tai, kaip svarbu supaprastinti sanglaudos politikos e, priemonės E, prieimą prie lėšų. Miniu jaunimo iniciatyvą, kuri, siekta, kuri skirta jaunimo užimtumui didinti. Ir galiausia, nuomonės projekte kalbu ir apie tai, Kaip svarbu sanglaudos politikoje numatyti lankstesnių priemonių tam, kad būtų galima pasiekti sinergijos efektą tarp įvairių fondų. Pabrėžiu kartu sanglaudos politikos vaidmenį siekiant pažangaus, įtraukaus aug, ūkio augimo kuris reikštųsi visuose regionuose, nes e, toks yra apskritai visos eurozonos ekonomikos politikos tikslas. Ta tiek trumpai. O dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymų, papildymų. Esu tikras, kad e, tai, ką jūs pasakysit, galėsiu įtraukti į tekstą. Labai ačiū už žanginius žodžius ir pradėsim nuo ponios Bresų, šešėlinės pranešėjos ir po to išklausysim kitų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū kolegai Valkarsel Siso už nuomonės projektą. nuomonė daug įdomi daugeliu požiūrių, tačiau norėčiau pabrėžti keletą man svarbių dalykų ir tomis temomis ketinu pateikti pakeitimo siūlymų. Nuomonės projekte E, daugiausia kalbama apie ekonomikos politiką e, eurozonoje, tik eurozonoje, e, bet daugiau orientuojamasi į ekonomikos politiką, bet reikėtų pabrėžti ir sanglaudos politikos vaidmenį eurozonoje, ypač turint galvoje dėrybas dabar laukiančias dėl daugiametės finansavimo programos. Tad sanglaudos politika užtikrinama vidinė pusiausvyra eurozonoje. Tai yra priemonė įveikti skirtumus tarp eurozonos regionų. Tai yra esminis dalykas buvusios krizės e, iš tiesų drebino e, mūsų visuomenės. O eurozonoje reikia investicijų ir kartu suartinti regionus, kurie daug nukentėjo nuo krizės, reikėtų garantuoti stabilumą E, ir reikia numatyti paskatas tam, kad būtų galima pasiekti ekonominę ir socialinę konvergenciją regionų atskirų zonų. Bet visa tai priklausys nuo valstybių narių pajėgumų e, atlaikyti krizės padarinius ir šoką, kurį krizė sukelia. Tad sanglaudos politika gali prisidėti prie regionų konkurencingumo. Galima pagerinti prie užimtumo padėties pagerinimo. Tad e, sanglaudos politika susijusi su įvairiais sektoriais, bet e, kartu galėjimas atsakyti į šoką mikrokrizės, tai yra mikrošokus, tai yra mikroekonomikos priemonė. Bet čia svarbus, svarbiausias dalykas įveikti e, takoskirą tarp valstybių narių ir atskirų jų regionų. Tad labai ačiū už dėmesį ir tikiuosi, kad mes toliau gerai dirbsim su šią nuomonę. Labai ačiū, ponė Tomašič. Labai aču. Pridonose rastu i konvergenciji, ako su naravno kvalitetno... Sanglaudos politikos lėšos leidžia užtikrinti augimą ir užimtumą. Labai svarbu stiprinti konkurencingumą ir ekonominį augimą, tačiau vis dėlto krizės padariniai, valstybių įsiskolinimas ir toliau išlieka didelė kliūtimi tolesniam ekonomikos augimui. Politikos uh, rezultatai priklausys nuo valdymo, nuo žmogiškųjų išteklių, nuo strateginio veiklos planavimo ir nuo įvairių projektų finansavimo. Taip pat daug kas priklausys ir nuo vietos savivaldybių veiklos, jos planavimo ir programų įgyvendinimo. Labai svarbu nacionalinės politikas derinti su pagrindiniais ES tikslais. Tačiau reikia sutelkti dėmesį į tuos projektus, kurie yra naudingi nacionaliniai ekonomikai. Todėl finansinės lėšos turėtų būti nukreiptos į e, silpnesnius regionus, o netolygiai paskirstomi visiems regionams. Labai svarbu valstybėse narėse toliau tęsti struktūrinės reformas ir taip pat sudaryti labai palankės sąlygas užsienio investicijoms siekti gerinti nedarbą. Pranešėjus iš Alde frakcijos nėra. Ji paprašė manęs e, aptarti šią nuomonę. Kolegė nori pasakyti, kad jie pritarė pranešėjo pasirinktai pozicijai. Ji dėkoja pranešėjui už labai gerą darbą. Ir štai tokios jos pastabus. E, e, pranešimas apima tik tai eurozonos valstybės, ne visas. Ekono, bet ekonominė politika, makroekonominė prasme, apima visas valstybės narės. Čia primintina Mastrichto e, sutartis, biudžeto procedūra ir panašiai. Euro zonos e, ekonomikos politika turi dėrėti prie bendros ES ekonomikos politikos principų ir tokie klausimai keltini. Kokį vaidmenį vaidina regioninė politika eurozonoje? Yra balsų sakančių, kad šią politiką siekiama sumažinti mm, nevienodą išsivystimą tarp ES senųjų ir jaunųjų valstybių narių. Bet e, pasakyčiau, kad e, sanglaudos politika kartu svarbi ir eurozonos valstybėms. Ja reikia išlaikyti, bet reikia ją supaprastinti, reikia ją padaryti lankstesnę, turiu galvoje prieigą prie ES fondų lėšų. Tad e, tokie būtų ponios Niguai šešėlinės pranešėjos žodžiai, o dabar žodį suteiksiu Mar Martinai Michels šešėliniai pranešėjai. Ja, vielen Dank, uh, auch an den Berichterstatter. Ačiū, dėkuoju pranešėjui. Iš tikrųjų, pranešime yra pasirinkta pagrįsta kryptis. Sanglodos politiką labai svarbu nukreipti siekiant subalansuoti ES vystimasi. Mes pateiksime kai kuriuos papildymus. Pirmiausia, mes pritarėme, kad sanglaudos politika gali sušvelninti ekonominės ir socialinės krizės pasiekmes. Pa tačiau ji negali pasiekti visko, ji negali ištaisyti ES lygmenių ir valstybės lygmenių padarytų klaidų, todėl reikia keisti ekonominę politiką, jeigu mes ir toliau galvosime apie taupimo politiką, jeigu mes nerestruktūrizuosime įsiskolinimo ir jeigu sudarysime sąlygas uh, pasipelninti iš ES biudžeto lėšų, tai žinoma, tikslų nepasieksime. Reikia spręsti konkrečias problemas ir iššūkius. Ir kita vertus, mes negalime iš šios politikos tikėtis, kad be papildomų lėšų bus įgyvendinama papildomai, papildomai mai, mai, užduočių. Regionų komitetas jau nekarta siekia, kad reikia užtikrinti kuo didesnę sinergiją tarp skatinimo priemonių, tačiau kita vertus mes pasisakėme už pakankamai mm, konkrečią tikslę sanglodos politiką, kuri galėtų paskatinti investicijas į valstybės narėse labai svarbu susijęti sanglaudos politiką su Europos semestru. Mes e, tokiam pasiūlymui nepritarėme, kadangi tų rekomendacijų ciklas, jos pateikiamos kasmet, nesutampa su sanglaudos politikos ritmu. Be to, kai kurios rekomendacijos sakykime, pensinio amžiaus pavėlinimas ir viešojo sektoriaus paslaugų mm, išplėtimas ir taip toliau mūsų manimų yra nepriimtini dalykai. Ir kitas dalykas, mes nepritarėme makroekonominiam demnoms e, sąlygoms, kadangi čia jau sutame su makroekonominio koordinavimo klausimais. Škarlits. Ačiū, gerbimi kolegos. Džiaugiuosi šiuo pranešimu ir norėčiau sakyti savo pastabas. Pirmiausia, kai nuomonėje minimas augimas, tai reikėtų kalbėti apie tvarumą, apie tvarų augimą. Tiesiog tai reikėtų išryškinti tekste. Šitą žodį įtraukti visiškai nesudėtinga. Mes pritarėme dabartinio programavimo laikotarpio priemonėms, bet svarbu, kad jos būtų derinome su sanglaudos politikos ir tikslais strategija iki 20 metų. Europos semestro ir programavimo laikotarpio terminai yra skirtingi, tačiau yra siekiama tų pačių tikslų. Sanglaudos politikai taigint tam tikras cikliškas priemonės būtų galima įveikti tam tikrus sunkumus, kurie kyla e, regionams. Makroekonominės sąlygos apskritai prieštarauja e, siekiui atkurti ekonomiką ir stiprinti, skatinti augimą. Sanglodos politika ir ekonomikos politika negali būti tiesiogiai susijęs. Kita vertus reikia išsaugoti arba sukurti geresnę gyventojų nuomonę apie ES vaidmenį. Tai reiškia, kad mes turime ypatingą dėmesį skirti vietos ir regionų e, struktūroms ir joms reikia skirti dėmesį ir Europos semestro kontekste. Taip pat reikėtų patikslinti miestų ir miestų valdžios vaidmenį siekiant sušvelninti e, ekonomikos krizės padarinius. Be to, kadangi mes esame žalieji, mes pasisakome už tai, kad europinis semestras taptų e, ekologiškumą skatinanti priemonė. Taip pat svarbu priminti, kad Labai svarbu skatinti įtraukti, mažinti skurdą, pasitelkiant sanglodos biudžeto lėšas. Iš sanglodos fondų reikėtų šiems tikslams skirti mažiausiai 30 procentų sanglodos politikos lėšų ir siekti, kad skurdas ir atskirtis ES nebedidėtų reikia užtikrinti sąsajas tarp strateginių investicijų fondų Horizontas 2020, Connecting European e, Facility, Erasmus. Ir labai svarbu, kad sanglaudos politikos finansavimas išliktų stabilus ir kad strateginių investicijų fondas ne neperimtų lėšų iš sanglaudos politikos mm, biudžeto. Ir galiausiai mums labai svarbu pasakyti, kad daugia pakopės valdysinos principai turėtų ir toliau įdėgiami, reikia sutelkti dėmesį į teminius projektus, ir taip pat labai svarbu pagerinti sąjungos politikos gyvenimą ateityje. Other... Ačiū, ar kas nors dar pagėdautų kalbėti, komentuoti. Pane Molėti. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už jų pateiktą informaciją. Kolegui norėčiau padėkoti už nuomonę. Diskusijos dėl ekonomikos politikos vyksta ir Akon komitete. Aš norėčiau pasakyti, kad nelabai paprasta atskirti ekonominę eurozonos politiką ir ne eurozonos valstybių ekonominę politiką. Kadangi ekonominės politikos politika apima ir investicijas, ir struktūrinės reformas, ir e, valstybės biudžeto e, suderinimą. Taigi mes kalbame ES lygmenių, kalbame, kad reikia stiprinti bendrą rinką, kalbame kapitalo, banko sąjungą, skaitmeninę rinką, banko, bankų transporto sektorius, energetiką. Taigi visi šitie klausimai yra bendri. Ir kai mes kalbame apie sanglaudos politikos vaidmenį, tai turime suprasti, kad tai yra labai horizontali politika, kuri taip pat yra susijusi su visom, visais mano minėtais sektoriais. Ir čia mes susidurime su įvairiais ekonominiais sektoriais, kadangi skatiname augimą ir siekiame didinti užimtumą Taigi tikslas yra tas pats ir todėl mes turėtume šiame komitete labiau išryškinti tai, kad e, stipri, tvari eurozona yra tvarios ES prielaida, tačiau tai reiškia, kad ir regionai, ir valstybės turi būti stiprios ir tai jau yra uh, sanglodos politikos uždavinys, kadangi reikia suvienodinti skirtumus ir garsiai pareikalauti turėtume, kad sanglodos politika būtų ne tik tai remiamos ekonominės įvairialypės politikos tikslus. Kadangi mes čia kalbame ne tik apie investicijas, bet ir apie Europos tolesnio vystimosi politiką. Dėkuoju, kolega Van Nisteroj. Jau nu, viskas iš esmės buvo pasakyta pasirengimo, parengimuosiuose posėdžiuose, norėčiau sakyti tik keletą trumpų pastabų. Mūsų vertinime, periodo vertinime mes konstatavome, kad trys ketvirčiai rekomendacijų yra skirti miestams ir regionams. Todėl galvodami apie eurozonos stiprinimą, turėtume pasakyti aiškiau, kokios sąsajos egzistuoja. Nelabai Ekonomikos reikalų komitete nežinau, kokio pobūdžio dokumentas yra parengtas arba rengiamas, tačiau mes turime pasakyti už ES biudžeto vieningumą. Tai yra svarbiausias dalykas. Visiems turi būti aišku, kad mes neturime painėti dalykus ir iš sanglodos politikos paimti lėšas, nukreipti jas eurozonos stiprinimui, Tai būtų tikrai nepriimtina idėja, taigi mes turėtume nepainioti taip pat tų dalykų, kadangi sanglūdos politika yra politika skirta visiems regionams. Sankloda yra tikslas, ES tikslas. Ne kokia nors programa, ne kokia nors finansavimo priemonė. Tiesiog mes negalime kažką sustiprinti eurozonoje ir kažką mažiau nuveikti sanglodos politikos srityje. Taigi, mums reikėtų aiškiai, turite aiškę nuomonę apie tai. Įdomu dar ir tai, kad mes e, tiesiog lengva ranka žvelgiame į papildomus e, pagal naudą. Tiesiog, pavyzdžiui, Bulgarijoje įgyvenamos e, e, investicijos gali būti naudingos ir kitose valstybėse narėse. Pažvelkite į tarybos dokumentus. Višegrado valstybėms skirtą informaciją. Tai iš tikrųjų jūs matote, kad poveikis yra išoriai. E, taigi sanglaudos politikos veiksmai tose valstybėse yra naudingi ir eurozonos valstybėms. Iš tikrųjų tai yra puikus pagrindas. Mes e, tikrai atidžiai klausėmės sanglaudos politikos formo metu Moskovičiui. Jis sakė, kad eurozona iš esmės yra visa Europa. Tiesiog eurozona turėtų būti tokia patraukli, kad kiekviena valstybė semtųsi įstoti į eurozoną, tačiau artimiausiais metais vargu ar toks scenarius išsipildys. Kaip ten bebūtų, mes ir toliau turėtume sangladą išsaugoti kaip atskirą tikslą ir atskirą biudžetą. Tai yra labai svarbu. Gal ekonomikos reikalų komiteto dokumentą reikėtų pasiekti domin, kad žinotumėte, ką šitas komitetas mano, kadangi reikia suprasti šio komiteto pagrindinės nuostatas. Nežinau, ką planuoja ekonomikos komitetas. Uh, we'll uh, Dabar savo pastabas pateiks Europos komisija, tačiau norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Van Nistelroj, kad mes turime dokumento projektą. Kailestauju, e, jeigu jūs jo negavote, bet jis buvo išdalintas. Taigi kviečiu Europos komisijos atstovos, atstovą pakalbėti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Komisija norėtų pasidžiaugti e, komiteto darbu ir pasveikinti pranešėją parengus e, šį nuomonės projektą. Kaip žinote, komisija, e, komisija savo doku, atitinkamame dokumente dėl ekonominės sąjungos ir pinigų sąjungos 2017 pavasarį, e, pasisakė ir apie eurozonos, e, tai priemonės, kuris skirtas eurozonai. Ir e, taip pat pristatė situaciją įvairiose valstybėse narėse, pateikė įvairius pasiūlymus dėl sanglautos konvergencijos, dėl makroekonominio stabilizavimo, koordinavimo stiprinimo, ekonomikos koordinavimo tarp valstybių narių. Taip pat e, komisija teigia, jog e, labai svarbu toliau skatinti investicijas ir, kaip jūs žinote, jį pasiūlė e, išplėsti EFSI taikymo sritį. Šiuo metu vyksta trilogo dėrybos dėl to. Ir mes manome, kad tai padėtų toliau, padėtų atgaivinti investicijas ir užtikrinti su, jų suderinamumas su Europos struktūriniu ir investicijos fondų panaudojimu. Dėkoju už jūsų darbą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pone Siso, suteikiu Jums žodį, kad Jūs pabaigtumėte šią diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai baigiau savo pasisakymą, E, jūs informavau apie šios nuomonės turinį ir pasakiau, kad tikiuosi jūsų indėlio, kurie padėtų šią nuomonę dar labiau praturtinti. Ir aš nenusivyliau, nes viskas, ką jūs čia išsakėte, iš tikrųjų prisidės prie pirmojo, pirminio jums pateikto teksto pagerinimo. Todėl manau, kad tikslas buvo pasiektas. Visa tai, ką jūs čia pasakėte, vienyje vienas bendras vardiklis, kurį galėčiau apibendrinti trumpai taip, kad e, sanglauda reikia ir sanglaudos politika reikia e, e, tapatinti su vienybė ir su teisingumu, sažiningumu. Ir jeigu mes norime konkrečiai apibriežti e, politiką, kurio, kurią vadovaujamės ir kurią siejame su sanglauda, sanglaudos principu, turime daryti viską, kad e, kovotumėme su skurdu, nes e, tik taip mes tą principą ir įgyvendinsime. Mes norime e, kurti stiprią Europą su stipriais regionais. Tai yra būtina Ir būtina, kad eurozona e, kurtų įvairias priemonės, kuriomis būtų mažinami ir naikinami skirtumai tarp įvairių regionų. Ir ypač padedantiems regionams, kurie patyrė ypatingai didelę, didelės, ypatingai neigiamas krizės pasiekmes. Visą tai tekstą dar kartą bus e, inkorporuota, akcentuojama. Aš e, manau, kad reikia pabrėžti, jog biudžetas turi būti subalansuotas ir konkurencingumas turi būti skatinamas ir gerinamas ne tik tai regionuose, bet ir atskiruose valstybėse narėse. Ir taip pat svarbu pasakyti, jog šis nuomonės projektas atsižvelgia į tokius aspektus kaip e, būtinybę e, naikinti įvairias, e, šalinti įvairias kliūtis ir, ir e, mokytis iš klaidų, kurias darė ypač ekonomiškai silpnos valstybės ir regionai. Mūsų komitete bus tvirtinamas ši nuomonės, šis nuomonės projektas ir Mes jo pavadinimo patys nesirinkome, jis buvo mums padiktuotas iš ekonomikos ir pinigų komiteto pusės. Taigi e, mes e, rengėme šią nuomonę ir negalime jud, to, to pavadinimo judinti. Sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta konkurencingumo tema. Mes net negalime jo silpninti, kaip tik stiprinti ir reikia įtraukti ir žodį tvarus šiame kontekste. eurozonos ekonominė, ekonominės rytis turėtų būti e, plečiama ir e, didinama plečiama ir įtraukiant eurozoną nepriklausančias valstybės narės. Kolega sakė, kad reikia siekti vienybės, kuri turėtų atsispindėti ir biudžete. Ir tai reiškia, kad sanglaudos politika turėtų būti taikoma visiems regionams. Sanglauda nėra tik tai nedidelis, nedidelė e, grandis visoje e, politikos grandinėje, tai yra tikslas, kaip pabrėžė ponas Van Nistelroj, tai yra atskiras tikslas. ES biudžete, tai taip pat turi atsispindėti. Tai jis turi būti grindžiamas vieningumo, vienybės principu. Tai yra aiškus tikslas pats savaime. Noriu dar kartą padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo savo idėjomis ir mintimis prie šio nuomonės projekto praturtinimo. Dėkuoju ponui Siso. Paskutinis dalykas, kurį turiu pasakyti, tai yra priminti, kad e, pakeitimų teikimo terminas šiai nuomonė yra trečiadienis Liepos 19.12 valanda. Mes e, balsuosime dėl šios nuomonės projekto e, rugsėjo 7 dieną. Tiek apie šią nuomonė. O Liepos 19, kaip sakiau, vidurdienį yra pakeitimų teikimo terminas. Baigiu šios, šį posėdį, tai yra jo viešąją dalį ir tie, kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje, prašyčiau jūsų palikti salę. Mes tęsime darbą koordinatorių posėdėje.